Possiamo riaprire la seduta? Caffè, caffè, caffè. Prima ancora di procedere. Pradėkime posėdį. Vorrei rinnovare le congratulazioni che ho già espresso nella riunione dei coordinatori al collega Pirmiausia, norėčiau pasveikinti kolegą Taškovskį, kurį sveikinau jau koordinatorių posėdžio metu. Jis taps ministru Lenkijoje. Sveikiname, kolega. Matau, kad panas Raškovskis norėtų pasisakyti, prašau. Briefly, uh, like... Labai trumpai. Norėčiau, ponia pirmininkė, padėkoti Jums už sveikinimus. Buvo tikrai labai malonu dirbti Jums vadovaujant. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, nes buvo didelis malonumas dirbti šiame komitete su jumis visais. Tai buvo tikrai nemenka patirtis. Dažnai žmonės, e, e, tapdami, e, imdamiesi tokių pareigų, ministro pareigų, jie būna laimingi ir be abejo, aš irgi esu laimingas, tačiau be abejo, aš ilgėsiuosi ir darbo čia ir apskritai parlamente Aš iki gruodžio trečiosios vis dar būsiu jūsų komiteto narys ir e, jeigu tik ko jums reikės, aš visuomet būsiu čia ir net ir po to aš tenksiuosi išsaugoti ryšį su Europos parlamentu, galbūt nes, nesprendžiant konstitucinius klausimus, kadangi aš būsiu atsakingas už administravimą ir skaitmeninę ekonomiką, taip pat e, tokius dalykus kaip potviniai, e, gaisrai ir panašiai. Ir Tai reiškia, jog e, jeigu kas nors e, pras, blogo įvyks, e, tuomet man, manęs reikės ir aš, ko gero, jūs manęs ne. Mane, mane netgi ir išmes. Tačiau aš vis tiek, kaip jau sakiau, tikrai nori, palaikysiu ir toliau ryšį su jumis, nes man tikrai buvo puiku dirbti su jumis kartu. Dėkoju. Va bene, anche noi, signor ministro, cominciamo a dire così. Anche... Dėkoju, ponė ministrė, taip mes jūs nuo šiol vadinsime. Labai dėkojame jums už jūsų išreikštus jausmus, jie yra abipusiai, žinoma gaila, kad jūs e, e, turite mus palikti. Kita vertus yra labai džiugu turėti tokį draugą, tokį kompetentingą asmenį, kuris Europoje dirbs vyriausybėje Lenkijoje. Tai yra labai svarbu visai Europai. Dėkoju. Dabar pereikime prie balsavimo dėl Traškovskio pranešimo. Remintis Europos parlamento darbo tvarkos taisyklėmis, mes balsuosime dėl A kompromisinio pakeitimo. Kas už, prašau pakelti rankas. Kas prieš? Susilaiko priimta. Tai reiškia, kad mes nebalsuosime dėl ketvirto, antro, pirmos dalies, dvyliktos, penkiolikto pakeitimo. Dabar pereikime prie keturiolikto pakeitimo ir trylikto taip pat. Atsiprašau, sako pirmininkas, jie atkrenta, kadangi netitinka kompromisinio pakeitimo. Taigi, balsuojame dėl B kompromisinio pakeitimo, kurį pateikė pranešėjas, kas už. Ar norėtumėt ką nors pasakyti, kolega? Aš siūliau A, B ir D kompromisinius pakeitimus, žodinį, žodinį pakeitimą prie jų, tačiau jūs nesureagavote. Aš norėčiau tą padaryti, nors ir buvo balsuota dėl A kompromisinio pakeitimo. Aš norėčiau pateikti paaiškinimą. E, žodžiai, kuriuos norėčiau keisti, e, yra susijęs su e, tarptautinių sutarčių įtraukimu ir to kol kas nėra pake, pakeitime. Mums reikia įtraukti tarptautinius susitarimus, šios kompromisinius pakeitimus, kadangi, kaip jūs prisimenate, šis 81 e, e, pakeitimas taip pat atspindi tą sudėtingą situaciją susijusią su tarptautiniais susitarimais ir aš manau, kad e, būtina įtraukti į tą tekstą būtent šiuos žodžius susijusius su tarptautiniais susitarimais, remtis būtent 81 taisyklę. Well, I... Ponas Traškovskis. Respect, but I su pagarba vis tik tai nesutinku. Mintis buvo ta, kad 81 pirma taisyklė yra vienas dalykas, o paskui mes grįšime, pranešime prie 90, kad išaiškintume viską, jeigu pasižiūrėsime į 90 straipsnį pirmą dalį, tai išaiškina e, pritarimo procedūrą, į kurią visais atvejais reikia atsižvelgti. Mes E, jau esame kalbėję pirmininkų, e, komitetų pirmininkų sueigoje e, apie tai ir sakėme, kad reikia daryti skirtumą tarp 81 ir 90 darbo tvarkos taisyklės. Mes toliau dar dirbsime dėl 90, kuri yra susijusi su tarptautinėmis sutartimis ir sutarimais. Manau, kad balsuokime, balsavome dėl kompromiso A ir dabar pereikime prie B. Uh, I can understand this position, but then I would... Suprantu šią poziciją, tačiau... Na, suprantu jūs, tačiau uh, galbūt ir 50, 60 ir 73 reikėtų atskirai balsuoti, kadangi mums reikia atsižvelgti į INTA komiteto patirtį, kalbant apie tarptautinius susitarimus, kuriuos reikia įtraukti, juos būtina atsižvelgti. Dėl to reikėtų atskirai balsuoti dėl 15, 16 ir 23. Pare, chiedo scusa, a me pare che in realtà questo emendamento era... Pirmininkas, man atrodo, kad tas e, žodinis pakeitimas kart, tiesiog kartoja, teksto kartojimas, nes 90 straipsnėje, kaip sakė kažkas sakė ką tik. Pačioje pradžioje parašyta, kad dėrybose dėl susitarimų šie susitarimai yra teikiami parlamentui, kad jis pateiktų savo nuomonę arba juos patvirtintų. Ir reikia tam taikyti 61 e, taisyklę. Taigi yra jau sąsaja su 90 straipsniu. Man nėra kyla jokių problemų dėl balsavimo, tačiau man atrodo tai yra netiksli, netikslinga. Manau, kad e, tylėjimas, tyla čia reiškia pritarimą. Jeigu ne, tuomet reikia balsuoti. Jeigu jūs su to nesutinkate, tada balsuokime, kaip jūs norit. Arrivati allora al compromesso B. Chi è favorevole è e pregato ad alzare la. Compromisas B. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. pirmos, pirmo pakeitimo pirma ir antra dalis yra jau, reiškia, nebebūtina dėl jų balsuoti. Dabar 6, 5, 12, 28, 16 pataisa. Šolco pateikta. Dėl Šolco pakeitimo, 16 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta. C kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prašau pakelti ranką. Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Tai reiškia, kad nebereikia balsuoti dėl 24, 18, 12, 19 ir 17 pakeitimo. Ne, sako pirmininkas, 19 Šolco pakeitimas, dėl jo vis dėlto reikia balsuoti. Kas už 19? Kas prieš? Atmesta. Jums balsavome dėl C kompromiso, dabar D kompromisinis pakeitimas. Kas už? prieš, susilaiko, priimta. Nebalsuosime dėl kitų pakeitimų, kurie po to seka, nes dėl jų jau buvo balsuota priimant šį kompromisinį pakeitimą. Pirmo pakeitimo pirmoji dalis dėl 81 straipsnio Atsiprašau, sako pirmininkas. Pas mane nebuvo parašyta, kad jisai jau buvo kitos, kitame pakeitime, dėl to mums nereikia balsuoti. E kompromisinis pakeitimas. Kas už E kompromisą? Kas prieš? Susilaiko? Priimta. Moreira pakeitimas Vienuoliktas pakeitimas, kas už. Prašau pakelti ranką. Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Galutinis balsavimas dėl viso teksto. Le groupe pense qu'il faut voter le 1 cinquième partie. Eh, eh, mais... Oui, oui. Bisogna votare. Bisogna votarlo. Bisogna votare. Avevo ragione io. Dobbiamo tornare indietro. Scusate, mi segnalano che... Eh, Grįžkime atgal nes panašu, kad aš buvau teisus. Dėl 81 pakeiti, straipsnio antros dalies mums vis dėlto reikia balsuoti. Mums reikia balsuoti dėl pirmo pakeitimo penktos dalies pranešėjo pateiktos. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Dabar galutinis balsavimas dėl viso teksto, kas už. Kas prieš? Susilaiko. Vienas susilaikė. Patvirtinta. 16 balsų už, niekas nepasakė prieš ir vienas susilaikė. Pone Traškovski, tai yra turbūt paskutinis jūsų pranešimas, kurį mes visi čia aptarinėjome. Sveikiname jūs. Dabar kitas darbo atvarkės punktas. Tai yra ES teisės taikymo stebėjimo ataskaita, jeigu aš teisingai suprantu. Ne. Messerschmitt. Pradėkime balsuoti dėl pirmo. Ar jūs, ponė Messerschmitt, norit kažką pasakyti? Prašau. You, uh, I... Ačiū pirmininkė, aš norėčiau atsiprašyti komitetai dėl uh, to, kad negalėjau dalyvauti vakar posėdėje dėl tam tikrų logistinių problemų. Aš žinau, kad šiandien turėjome balsuoti ir prašiau, kad kolegos pristatytų mano vardu šį pranešimą, bet kažkas nesuveikė. Aišku, mes galime balsuoti, nes jau esame kalbėję apie mano nuomonę. Uh, Tai yra susijęs su tuo, kaip direktyvos įgyvenamos valstybėse narėse ir priemonės prieš valstybės narės, kurios e, vėluoja e, įgyvendinti ES teisės aktus. Tikiuosi, kad e, niekas iš jūsų vakar neišreiškė jokių prieštaravimų dėl to, kad nekalbėjome šio klausimu ir galime dabar balsuoti, nes viskas atsispindi jūsų pakeitimuose. Teisingai balsuojame pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Trečiasis pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Man atrodo, kad taip pat galima sakyti, jog priimta. Galutinis balsavimas, kas už. Prieš susilaikė. Niekas nesusilaikė. 16 už, 1 prieš. Patvirtinta. Dar liko vienas balsavimas dėl mano pateiktos nuomonės, dėl 202 taisyklės 5 dalies interpretavimo, dėl apsilankimų e, informacijos Jūs uh, turite mano nuomonės projektą tarp savo dokumentų, kas už mano nuomonę. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta 17 už, niekas nebalsavo prieš, niekas nesusilaikė. Balsavimas baigtas, dabar grįžtame prie mm, darbo tvarkės klausimų kitų. Abbiamo Siamo arrivati, se non erro, al punto 15. Man regis, kad jau e, mes pasiekėme darbo tvarkės 15 punktą Europos politinių partijų finansavimo statut, e, finansavimas ir statutas. Tai yra paskutinis e, darbo tvarkės klausimas. Ah, sì, c'era da vedere. Allora, sono due punti ancora da esaminare perché ieri... Iš tikrųjų dar du klausimai liko mums, nes vakar nekalbėjome apie 163-osios 36 e, taisyklės keitimą dėl e, narių dalyvavimo posėdžiuose. Ir kitas klausimas yra tas, kurį minėjau, tai yra Europos politinių partijų statutas, kol kas pranešėjo šio klausimu nėra salėje bet galbūt galėsiu Jums pateikti tam tikros informacijos. O dėl 136 taisyklės yra ponas Hefneris, mūsų pranešėjas, kuris pasisakys, jam suteiksiu žodį. Vakar turėjome šį klausimą nagrinėti, tačiau vakar kolegos nebuvo, taigi kalbam apie tai šiandien. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad čia nevyks ir nereikės jokių labai kontroversiškų diskusijų. Tai yra nedidelis pranešimas susijęs su mūsų pačių reikalais, parlamento klausimais. Jūs prisimenate, kad prieš maždaug pusę metų gavome laišką, kurį inicijavo kolegė Franciska Brantner, kuri pasirašė 14 Europos parlamento narių, kurie paprašė, kad komiteto e, posėdžių protokoluose būtų įtraukta kategorija, nauja kategorija parlamento nariams, kurie e, turi tai, motinystės ar tėvystės, yra motinystės ar tėvystės atostogose, kadangi e, tokios atostogos mums visiems teisiškai, visiems piliečiams ir mums parlamento nariams teisiškai priklauso, mes turim tokią teisę ir tie žmonės, kurie e, išeina į tokias atostogas, e, parlamento posėdžių protokoluose būtų atitinkamai pažymėti, kaip e, turintis pateisinamų priežasčių nedalyvauti posėdžiuose. Ir tie kolegos, kurie turi tokias atostogas, iki šiol žmonės tokie, išėję tokių atostogų paprastai būdavo gaudavo pastabų, kad jie nederamai atlieka savo pasta, e, pareigas ir panašiai. Ir e, be abejo e, labai turime turėti omenyje tai, kad žiniasklaidos atstovai labai detaliai, labai nuosekliai stebi mūsų darbą, skaičiuoja mūsų darbo dienas, mūsų posėdžių dalyvavimą stebi ir dėl to yra svarbu pateikti mūsų atitinkamą poziciją išreikštas šiame pranešime, kuri atspindėtų mūsų darbo moralę. Komitetas manęs paprašė parengti tokį pranešimą, ką aš ir darau. Ir aš manau, kad kelias, kurį pasirinko e, kolegos, tai yra į darbo tvarkos taisyklės įtraukti nuostatą, kuri sako, jog ne, nedalyvaujant posėdžiuose dėl mm, tėvystės ar motinystės atostogų, tas nedalyvavimas neturėtų būti pažymėtas protokole, man atrodo problematiška, kadangi manau, jog nereikėtų įtraukti nuostatos, kuri turėtų apibrieštų vėlgi kažkokius naujus kriterijus, kurie netitiktų kitų darbo tvarkos taisyklėse numatytų nuostatų. Ir mūsų darbo tvarkos taisyklėse yra numatyta tokia nuostata pateisinimo, nedalyvavimo posėdžiuose pateisinimo nuostata, e, kai kvestoriai. E, kvestoriai rūpinasi tuo, kad būtų atitinkamai pažymėta, e, atitinkamai pateisinti tokie asmenys, remiantis 31 straipsnių. Tačiau kyla klausimų dažnai kolegoms, kaip yra tais atvejais, kai aš e, įsivaikinu vaiką, kuris nėra mano biologinis vaikas, tačiau jam reikia, jam prižiūrėti, reikia pasiimti atostogų, arba jeigu jisai serga, arba jeigu parlamento, e, jeigu dar reikia dalyvauti, pažiūrėjau, parlamento svarbioje misijoje ar panašiai man atrodo, mums nederėtų čia kurti naujų situacijų, naujų kategorijų, tiesiog reikėtų 31 straipsnio ketvirtoje dalyje numatytas įgyvendinimo e, nuostatas perimti. Ten yra numatyta kategorija, kuri atspindi tokią pateisinamą nedalyvavimą. Ir mums reikėtų įtraukti į 136 straipsnį jie atitinkamai pakeičiant ir sakant, kad tais atvejais, kai parlamento narys e, pat, dėl pateisinamų priežasčių nedalyvauja posėdėje, protokole turi būti tai, tai pažymėta kaip atskira kategorija, nes yra kategorija dalyvauja, kaip iki šiol būdavo tie, kurie dalyvaudavo posėdžiuose pasirašo atitinkamame dalyvavusių sąraše ir nauja kategorija, kad yra pateisinamas nedalyvavimas ir trečioji kategorija nepateisintas e, nedalyvavimas. Toks yra pasiūlymas, kurie, kuris padėtų kolegoms e, būti atitinkamai pažymėtais e, protokoluose, taip nesukuriant naujų nuostatų E, kurios būtų teisiš, teisinės, teisiškai pareigojančios ir, ir pernelyg sudėtingos e, ir kurias būtų galima e, įvairiai interpretuoti. Taigi reikėtų remtis kvestorių pasiūlymų ir tiesiog pakeisti mūsų darbo tvarkos taisyklės atitinkamų pakeitimų, atitinkamų pataisimų. 212 straipsnėje reikėtų E, kaip jau sakiau, reikėtų atitinkamai pakeisti 136 straipsnį ir aš manau, kad taip išspręsime visus e, netikslumus ir visus, visus, visa, visas problemas, kurios susijusios su šiais dalykais. Ačiū. Ar yra norinčių pasisakyti? Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš trumpai pasistengsiu paaiškinti, kodėl šis klausimas yra toks svarbus. Mano kolega ponas Martin turėjo pasisakyti šiuo klausimu, tačiau jis susirgo ir dėja negali dalyvauti šiandienos komiteto posėdėje ir jis paprašė manęs pasisakyti. Šis klausimas yra labai įdomus man, todėl kad aš kad visai neseniai buvau motinystės atostogose ir manau, kad šiuo klausimu tikrai turiu ką pasakyti. Parlamentas pripažįsta tokias priežastis, kaip motinystės ar tėvystės atostogos nedalyvauti posėdžiuose. Parlamentas taip pat turėtų rodyti savo pavyzdį ir sustiprinti vaiko auginimo atostogas, taip pat atostogas dėl lygos, kadangi šis rytis nėra labai gerai reglamentuota. Man pačiai, būnant motinysės atostogose, žiniasklaidos atstovai uždavė labai daug klausimų dėl šios ryties reglamentavimo, tačiau mano atsakymai žiniasklaidai nebuvo patenkinami ir pakankami pagal šį pranešimą. Čia yra kalbama apie pirmininko leidimą nedalyvauti posėdėje, tačiau tai darbo tvarkos taisyklėse nėra numatytos priežastis. Teisėtas nedalyvavimas posėdžiuose būtų įtrauktas į įgyvendinamasias priemonės ir manau tai yra gerai. Parlamento nariai teikia pasiūlymą keisti taisyklės dėl motinystės ir tėvystės atostogų. Aš manau, kad mes turėtume pasvarsyti ir kitas priežastis, kaip pavyzdžiui, mano kolegos Martino atveju lyga kaip priežastį nedalyvauti posėdžiuose bei parlamentinio pobūdžio darbą, bet mūsų komitetas turėtų apsvarstyti, kokios priežastis būtų tinkamos, pagrindžiant nedalyvavimą posėdyje. Aiškinamoji dalis, kurią parengė pranešėjas, puikiai paaiškina, kokiosgi buvo priežastis susijusios su darbo tvarkos taisyklių pakeitimu. E, yra kalbama apie parlamento narius, kurie dalyvavo plenariniuose posėdžiuose, taip pat siekiama rinkti duomenis apie dalyvavimą parlamento darbo veikloje. Svetainė Vote Watch yra paminėta aiškinamojo dalyje, nes duomenys yra naudojami daugelio organizacijų, taip pat ir Europos parlamento. Ir, e, tačiau galbūt nereikėtų aiškinamojo dalyje išskirti vienos konkrečios svetainės. Aš manau, kad pranešėjas galėtų apie tai pagalvoti, nes tik jis gali keisti aiškinamąją dalį. Iš esmės, socialistų demokratų šešėlinis pranešėjas norėtų pritarti šiam pranešimo projektui ir mes jokių kitų pasiūlymų neturime. Ačiū. Yes, uh, uh I've... Taip, aš visiškai neturiu prieštaravimų šiam pasiūlymui, bet kaip suprantu, jis būtų taikomas tik plenarinėms sesijoms, nes dalyvavimas komis, komiteto veikloje nėra įtraukiamas į Vote Watch. Ir sudėtinga e, sužinoti dalyvavimą komitetų veikloje. Ir aš norėčiau e, sužinoti, uh, ar nebūtų įmanoma įtraukti į pranešimą ne tik plenar, dalyvavimą plenarinėse posėdžiuose, bet ir komitetų posėdžiuose. Eh, dicevo, per quanto riguarda l'applicabilità in Commissione sembra che non si possa estendere questa proposta che ha fatto. Aš nežinau, ar būtų galima išplėsti pasiūlymą, įtraukiant ir dalyvavimą komitetų posėdžiuose, bet žinoma, jūs galite teikti pakeitimus. Čia e, nėra jokios skubos. Iki gruodžio 12 dienos galime pateikti pakeitimus ir balsavimas yra numatytas sausio 21 dieną, jeigu su tuo sutiks pranešėjas. Pone Hefner, ar norėtumėte pakomentuoti? Ne, Tik trumpai norėjau pasakyti, kad visų pirma, e, visi atvejai turi būti reglamentuojami, kurie pagal mūsų darbo tvarkos taisyklės yra pažymimas dalyvavimas. Ir kitas dalykas, kad e, tai yra e, reikalas E, kuriame mes, aišku, neturėtume e, Vote Watch būtinai išryškinti, iškelti į pirmą planą, mums tai turėtų būti bendro pobūdžio pristatymas informacijos. Aš visiškai nepritariu tam, kad e, kolegos esant šiandieniniai žiniasklaidos demokratijai yra kaltinami daly, už dalykus, kurie šiaip jau jų yra visiška jų teisė, kadangi jie yra tėvai. Uh, Tai, tai reiškia, jog darbo tvarkos taisyklės būtina pakeisti, tai yra labai smulkus pakeitimas, bet jis yra labai svarbus ir aš tikiuosi, kad tai įvyks kiek manoma greičiau, kad mūsų kolegos likų, liktų patenkinti. Dėkui. Mi pare che in linea di massima c'è una posizione favorevole a questa proposta, ho già detto che. Tuomet eh, galime sakyti, kad kolegos pritarė pasiūlymui minėjau terminą, iki kada galima pateikti pakeitimus, tai yra gruodžio 12 diena, vidudienis, o balsuosime dėl šio klausimo sausį. Jeigu niekas neprieštarauja, pereikime prie paskutinio punkto, tai yra Europos politinių partijų e, fondų statutas ir finansavimas. Ponios Janakų nėra, bet ji sutiko su tuo, kad aš pateikčiau informaciją. Lapkričio 19 e, vyko antras neformalus e, dialogas e, su pirmininkaujančia Lietuva pagal 70 taisyklę. Trialogas, ačiū. Atsiprašau. Ir paskui klausimas perduotas atitinkamam komitetui pagal procedūras, tai yra mūsų komitetas. Ir Dar galiu pasakyti, kad vyko e, tas trilogas e, lapkričio 14 dieną ir mes tikėjomės, kad taryba e, jau turės tikslų mandatą. Kalbu apie pirmininkaujančią Lietuvą, kuri tikėjomės turės mandatą tuo metu, bet kol kas taryboje nėra daugumos ir uh, mandatas nebuvo suteiktas Lietuvai, taigi Lietuva galėjo tik tai e, trumpai apibendrinti e, svarbiausius punktus, kurių, dėl kurių e, tarybos nuomonė yra sutarimas. Kokie yra tie punktai dėl administracinio registravimo? Taryba mano, kad registravimas turi vykti automatiškai, patikrinus ar atitinkama reikalavimus. Ir jeigu partija yra įsipareigojusi laikytis pagrindinių taisyklių ir vertybių Europos Sąjungos. Ilgai kalbėjome apie tai, kaip turėtų vykti registravimas, kokia struktūra turėtų prižiūrėti registravimą. Mes sakėme, kad tai turėtų būti daroma parlamente, tačiau taryba mano, kad reikėtų kokios nors nepriklausomos struktūros ir tos struktūros vadovą gali, bu, galima skirti būtų sutarus Europos institucijoms. Tačiau tai turėtų būti atskira struktūra teisinė. Dėl e, registravimo taryba mano, kad toji struktūra užsimt su šiais dalykais, o parlamentas ir taryba gali pasipriešinti tam tikrės, tikriems veiksmams, e, jeigu to reikėtų, pavyzdžiui, jeigu neaiškus teisinis partijos statusas Kai kurios valstybės narės sakė, kad turi patvirtinti papildomas taisyklės ir atrodo, kad sutariama dėl to, jog reikia lankščiai taikyti finansinės taisyklės ir taisyklės dėl kampanijų finansavimo. Taryba mano, kad finansavimą galima skirti kandidatams, kurie siekia tapti Europos komisijos pirmininku, bet ne tose šalyse, kur tas kandidatas yra kandidatas į Europos parlamento narius. Per mm, paskutinį neformalų trilogą mes sakėme, kad galime pritarti tam, kad registruojanti institucija būtų teisinė struktūra, teis, juridinis asmuo, o jos vadovas būtų paskirtas derinant e, kandidatūrą su Europos parlamentu dėl dėl išregistravimo turėtų būti taikomos e, automatinės taisyklės, e, taikomos susirinkimo, susibūrimų laisviai. E, automatiškas išregistra... e, registravimas gali būti taikomas, kai e, patenkinamos visos sąlygos, o išregistravimas yra svarbus politinis klausimas, taigi tai turėtų būti e, klausimas, į kurį visapusiškai traukiamas parlamentas ir taryba, jeigu jinai nori įsitraukti. Tačiau Teisingumo teismas yra galutinė instancija, kuri turėtų viską e, patikrinti, vertinti. Galbūt mums pavyks susitarti dėl to, kaip e, vyktų išregistravimas. Ir galbūt išregistruoti partiją turėtų atitinkama struktūra, bet taip pat turėtų balsuoti dėl to parlamentas ir taryba, jeigu jai tai būtų įdomu. Iš esmės parlamentas ir taryba priimtų sprendimą. Uh, E, registruojanti institucija galbūt e, gali nesutikti e, dėl teisinių ar techninių priežasčių, dėl išregistravimo procedūros ir galbūt mums reikėtų sutelkti įkurti laikiną išminčių komitetą, kad būtų galima išsamei apsvarstyti šį klausimą. Ir jeigu e, nepavyktų net ir tuo keliu susitarti, tuomet galima būtų kreiptis į Teisingumo teismą. Žiedami dabartinę padėtį, mes e, galime pasakyti, kad šis klausimas yra labai svarbus. Mano nuomonė, turėtume pabandyti e, ieškoti kompromisų, bet apsibriežti savo pozicijas, kurių peržengti negalime ir galvoti, kaip pasiekti pažangos e, šiuo klausimu. E, komisija yra pateikusi tikslesnį sąrašą klausimų ir daug iš jų yra artimesni tarybos pozicijai, Šią savaitę vyks techninis trilogas dėl šio klausimo ir šis klausimas visuomet iškyla, ar tai būtų techninis trilogas, kuriame dalyvauja darbuotojai ir nariai. Ir tokie trilogai turi vykti prieš e, politinį trilogą arba po. Techninis trilogas E, yra susijęs su politinių e, klausimų išaiškinimu po to, kai jie priimami. Kita vertus. E, reikia atlikti parengiamą į darbą, kad būtų galima priimti sprendimus. Ponas Daf, pirmininkė. Aš nesu tikras, ar jūs labai tiksliai at... išaiškinote padėtį, bent jau aš šiek tiek kitaip apie tai galvoju. Taryboje yra dauguma dėl pasiūlymų, dėl kurio sutarė trijų institucijų teisės tarnybos. Man atrodo, kad yra tik trys valstybės narės, kurios priešinasi Junktinė karalystė dėl akivaizdžių priežasčių, Niderlandai, dėl netokių aiškių priežasčių, taip pat Čekai. E, kadangi Čekijos šiuo metu nėra vyriausybės. Manau, kad tikrai apgailėtinai vyko paskutinis E, trilogas labai prastai buvo tvarkomasi. E, ir e, taryba neaiškiai išdėstė savo poziciją. Man atrodo, kad teksto projektas galėtų būti labai paprastas, kad galėtų parlamentas pritarti. ir nematau jokios prasmės renkti techninį trilogą, kol nesurinktas politinis trilogas. Ta būtų galima padaryti kitos savaitės pradžioje, kad būtų galima išjudinti viską. Gal mums reikėtų keturių skilčių dokumento iš komisijos, bet man leidžiama suprasti, kad tai yra ir rengiama, ar bent jau tuoj pat bus pradėtas rengtis, to, rengti toks dokumentas. Porą esminių dalykų dėl uh, sustarimo projekto turinio. Pirmasis yra susijęs su 12 straipsnio ketvirta dalimi. Mes turėtume išlaikyti dabartinius procentus, kurie nustatyti Antras dalykas. Dėl klausimo, kurį visai teisėtai kelia Europos Sąjunga - finansinė parama. E, teikiama e, kandidatui. E, rinkimuose į Europos parlamentą. Jeigu norėtume pakoreguoti 18 straipsnį, konkrečiai jo pirmą dalį. Ir išbraukti žodžius, kuriais drau, kurie draudžia netiesioginį finansavimą. Tačiau išlaikyti frazę draudžiamas tiesioginis finansavimas. Man atrodo, kad tokiu būdu mes e, atsižvelgtume į visas galimas e, teisinės prieštaras. Aš norėčiau pasiūlyti susitarti, dirbti kaip galima greičiau organizuojant e, politinį trilogą. Ačiū. Grazie, onorevole Brons. Ponas Brons. Yes, expansion, uh... Taip. Aiškinamajame memorandume kalbama apie galimybę Europos politiniai partijai registruotis, bet nesikreipti finansavimo. Žinoma, galima kreiptis dėl finansavimo ir be registracijos. Man būtų įdomu sužinoti, kokiamis aplinkybėmis partija gali registruotis, bet nesiekti gauti finansavimą man atrodo, nėra jokių paprastesnių e, reikalavimų registruotis. Todėl man neatrodytų, kad būtų paprasčiau registruotis, nei kad registruotis ir kreiptis e, dėl finansavimo. Taigi, kągi aš noriu paklausti, kokios, kaip būtų galima palyginti, e, kai tu tik registruojasi ir, gauni finansa, ir negauni finansavimo, arba registruojasi ir kreipiuosi dėl finansavimo. Jūs, ponia pirmininkė, kalbėjote apie išsiregistravimą galimybę ir sakėte, kad tai yra svarbus politinis klausimas. Aš manau, žodis politinis yra labai gerai parinktas, nes kalbant apie bešališkumą, viena paraiška, kalbant apie vieną politinę partiją, dėja pamiršo tas priežastis, kuriamis remintis buvo siekiama išsiregistruoti. Ir tai iš tiesų primena situaciją, kai kreipiamasi į policiją ir prašoma, kad žmogus būtų persekiojamas ir nubaudžiamas, neprisimenant nusikaltimo, už kurį yra siekiama persekioti žmogų. Aiškinamajame dokumente kalbama apie susivienijimų laisvę, taip pat Ir manau, tuo ir baigsiu savo pasisakymą, nes daugybę kartų jau esame apie tai kalbėję. Ačiū. Grazie. Onorevole Tarkovski. Dėkuoju, ponas Tarkovski. Labai trumpai. Mes nekartą jau esame apie šį klausimą kalbėję. Jeigu mes norime, kad šis klausimas būtų išspręstas, o to mes visi norime, kad klausimas būtų išspręstas iki kitų rinkimų, mes turime priimti sprendimus dėl prioritetų. Dabartinis pasiūlymas, mano nuomonė, yra gan geras. Jis nėra tobulas, bet kartais geriau jau toks nei jokio. Taryboje kol kas nėra aiškaus sutarimo ir mes žinome, kad daugelis valstybių narių pritarė E, susitarimui, todėl mes turime prisimti atsakomybę, turime susitarti dėl prioritetų, kuriuos norime ginti. Ir aš manau, kad reikėtų susitarti dėl dviejų, trijų klausimų, kuriuos norime palaikyti, bet mes turime labai susitelkti, priimdami savo sprendimus. Turime apgalvoti visus argumentus už ir prieš. Kalbant apie finansavimą, jau praeitą kartą kalbėjau apie tai, taigi turime sustelkti ties dviem trim klausimais ir paspausti tarybą, nes tai yra vienintelė galimybė baigti nagrinėti šį e, klausimą iki rinkimų. Jeigu toliau tęsis tokio pobūdžio diskusijos, mes susidursime su uh, problemomis. Aš taip pat žinau, kad ir pirmininkaujantys šalis labai stengiasi, kad šis dokumentas būtų baigtas svarstyti. Mes turime jiems padėti ir rasti politinį sutarimą. Aš čia išvelgiu keletą problemų, ypač kalbant apie patvirtinimą. Ir mes turime labai aiškiai apie tai kalbėti. Tai yra dar likęs neišspręstas klausimas, apie tai turime aiškiai kalbėti. Kitu atveju mes įsivelsime į detalės. Žinoma, kai kurios iš jų gali būti patobulintos, bet gali atsitikti ir taip, kad sustarimo nebus. Pirmininkas. Ponas Hefner ir ponas Šolcas. Yes, what, uh, Aš visiškai sutinku su tuo, ką pasakė kolegos. Dabar mums kyla e, užduotis e, pagaliau užbaigti šį reikalą ir jeigu nebus e, pakankamai valios išspręsti šį klausimą, tai bus tikrai blogai. Aš asmeniškai džiaugiausi visų trijų institucijų teisės tarnybų e, patarimais. Mums pavyko pasiekti gerų e, sprendimų, mes radome tikrai gerus sprendimus ir yra akivaizdu, kad iš parlamento pusės būtent mes nesame ta institucija, kuri nuolat grįžta prie to paties klausimo. Mums E, priimtinas e, konsensusas, kurio pasiekėme ir mes esame pasiryžę, kiek manoma, greičiau išspręsti tos du ar tris dar neišspręstus klausimus. Aš siūlyčiau e, toliau e, tęsti formalų trilogą, geriausia, aš jau šią savaitę, kad viskas taptų aišku kitoms suinteresuotoms pusėms kad jos suprastų, kad mes norime kiek manoma greičiau užbaigti šį reikalą ir rasti sprendimą, konsensusą. Tad aš manau, kad e, ir esu įsitikinęs, kad jeigu šis trilogas vyks gerai, sėkmingai, tuomet mes pasieksime sprendimą, kuris E, leis tarybai atitinka, priimti atitinkamą savo sprendimą po trilogo. Taigi mano pasiūlymas yra oficialus, formalus trilogas, kad kiek manoma greičiau priimtume sprendimą. Dėkuoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad visi, kurie per paskutinėme trilogę dalyvavo, e, buvo kiek nusivylę tarybos nenorų toliau e, e, tęsti šio reikalo sprendimą. Ir e, kaip kolega Daf tą taip pat pasakė, aš sutinku su jo išreikšta pozicija, mums iš tiesų reikia stengtis, kiek manoma, greičiau pradėti formalų dialogą, trilogą ir išsaugoti spaudimą. Kaip Europos parlamentas turi daryti spaudimą, kad viskas būtų užbaigta kiek manoma greičiau. Jeigu mes liksime prie tokio tikslo, jeigu jos sieksime ir e, toliau laikysime savo pozicijos, e, kurios iki šiol laikėmės, tuomet e, stengsime kažkiek koreguoti savo poziciją, kurios laikėmės paskutinėme trilogė, tuomet galbūt mums įmanoma bus per kitą formalų trilogą pasiekti sprendimo. eh, io volevo ripetere meglio la mia opinione. Anch'io sono. Pirmininkas. Norėjau aiškiau pristatyti savo nuomonę. Aš taip pat optimistiškai vertinu mūsų situaciją tiek mūsų komitete, tiek ir dėrybų grupėse. Pozicijos yra labai aiškios. Mes e, padarėme tikrai didelių nuolaidų. Žinome, kad ponia Janaku prieštaravo tam, kad būtų sukurta e, tokia juristinė institucija stovinti virš mūsų. Tačiau yra ir tam tikrų šio dalyko privalumo. Iki šiol e, buvo svarstomi instituciniai klausimai, o apie finansavimą iš vis nekalbėjome. E, institucinius klausimus spręsdami mes padarėme žingsnį į priekį, mes nustatėme, jog reikia automatinio registravimo ir, reikia, ir yra institucija, kuri užsima to registravimo, dėl to mes visi sutarėme. Partijos registravimas turi būti finansavimo sąlyga, tai yra akivaizdu. Vienintelė problema, institucinė problema yra tokia išbraukimas iš partijų registro yra problema. Pas, paskutinėme e, triloge girdėjau, jog reikėtų, kad to, tą veiksmą turėtų atlikti ta pati institucija, kuri registruoja partiją. Aš manau, kad toks svarbus dalykas kaip partijos išbraukimas ar tiesiog išmetimas iš kitų partijų rato negali e, E, negali būti pakankama sąlyga ar pakankama priežastis e, tą reikalą, tą tokį klausimą spręsti vienai vienintelė institucijai. Dėl to reikia e, padaryti atitinkamą pakeitimą, numatant balsavimą parlamente ir taip pat diskusiją šio klausimu, kai kalbama apie partijos išbraukimą iš registro. Tai yra formalumai, kurie turi būti vykdomi Europos parlamente, nacionaliniuose parlamentuose, ta 3 procentų taisyklė. E, tai turi būti atliekama registra, registravimą atliekančios institucijos. Tačiau, kalbant apie tam tikras vertes, e, tam tik vertybės, Europos vertybės, negalime leisti tokį svarbų sprendimą priimti vienam, vieninteliam asmeniui ar tai pačiai institucijai. Taigi, tas sprendimas turi būti priimtas pačiu aukščiausiu politiniu lygiu. Tai turi būti politinė, konstitucinė institucija. Pasiūlymas e, buvo pristatytas truputį padrikai e, pirmininkaujančios Lietuvos, tačiau manau, kad e, nors aš to teksto neskaičiau, žinau, kad ten rašoma, jog yra daromas pasiūlymas, kad reikia numatyti balsavimą Europos parlamente, tačiau tai būtų antrinė priemonė po kompetitingos institucijos priimto sprendimo. Institucija, kuri priima sprendimą išbraukti partiją, remiantis formaliais kriterijais, taip, Teisingai, tai yra teisinga, tačiau parlamentas turi būti viena iš svarbiausių institucijų priimančių tokį sprendimą ir turbūt ir taryba, kad e, partija netitinka ES e, politinių vertybių. Ta, tokį sprendimą, politinį sprendimą turėtų priimti neregistruojant instituciją. Tai yra oficialus aktas. Ir skirtumas yra tas, kad jeigu parlamentas įsikiša, ar prieš, ar e, klausimas kyla, e, kada jisai balsuoja, ar prieš, ar po partijos išbraukimo. Tai yra esminis dalykas. Kodėl aš pasisakau už formalų techninį trilogą? Manau, kad svarstant šį klausimą mes aiškinamės formuluotės galima pateikti alternatyvų pasiūlymą, e, kuris turėtų būti labai aiškiai apibrieštas. Manau, kad e, tie netikslumai yra susijęs su tuo, kad nepakankamai aiškiai yra suformuoluotas tekstas. Taigi mums reikia aiškaus raštiško dokumento, kuris aiškiai parodytų, kokį sprendimą mes konkrečiai norime priimti, kuris sprendimas mums priimtinesnis. Visi sutinkame su tuo, kad parlamentas turi balsuoti dėl partijos išbraukimo iš registro, remiantis e, jos netitikimu e, Europos vertybėms. Ir kyla klausimas, kada tai turi įvykti - prieš ar po techninio išbraukimo iš registro. mes gal, galėtume pateikti dvi atskiras skirtingas pozicijas raštu. Aš esu atviras jūsų pasiūlymams ir idėjams. Ponas Daf, po to ponia Gurmai, po to ponas Jefner. Pirmininkė, su didžiausia pagarba noriu pasakyti, kad nereikėtų bandyti dar visko labiau apsunkinti, supainioti, negu kad jau yra ir negu kad reikėtų. Yra straipsnis dėl e, išregistravimo ir ten aiškiai pasakyta, kad arba parlamentas, arba taryba gali E, e, pasipriešinti sprendimui išregistruoti politinę partiją. Taigi mes tarsi e, sustabdyti galime tokį sprendimą. Dabartinė formuluotė visiškai atspindi poreikį, tiksliau atsižvelgia į poreikius tų, kurie visiškai teisingai nori išlaikyti parlamento prerogatyvas. Dėl procedūros nepritarta minčiai, kad mums reikia e, techninio trilogo, nes tai būtų laiko švaistimas. Mes iš patirties žinome, kad tie dalykai tik tai didina e, neiškumą, o ne išaiškina ką nors. Taigi, norėčiau tvirtai pasakyti, jog komiteto e, valia yra pereiti prie e, formalaus trilogo, kad būtų galima viską išsiaiškinti. Pone Gurmai, labai ačiū. Atsiprašau, kad nedalyvauju nuo pradžios, bet turėjau balsuoti kitur. Uh, Iš e, informacijos, kurią pateikė kolegos, e, suprantu, kad laiko mes turime nedaug, turime, jeigu norime baigti iki kadencijos pabaigos šį klausimą spręsti. Tačiau dabar esame labai arti sustarimo, arčiau negu bet kada, sustarimo dėl institucinio uh, E, klausimo ir piliečiams tai labai svarbus dalykas. Manau, kad paskutinį punktą galima įspręsti labai greitai, gal per e, techninį trilogą e, šią savaitę, galbūt ketvirtadienį. Mes esame investavę per nelyg daug jėgų, kad dabar užkirstume kelią sustarimo galimybei. Taigi reikėtų galvoti apie tai, bet tai neturėtų būti daroma bet kokią kainą Mes, aš esu praktiška, realistiška ir manau, kad reikia galvoti apie kompromisus, bet taryba taip pat turi pusiaukelėje e, susitikti su mumis dėl tam tikrų klausimų. E, teisinio statuso klausimas labai svarbu, tačiau e, negalima kalbėti, kad mes priimsime pasiūlymą, kuris neteks bet kokios prasmės, turinio. Uh, ir mes turime e, renkti tekstą ir tarybos paprašyti atsiųsti mums darbo dokumento galutinę versiją e, dėl punktų, dėl kurių delegacijos e, sutarė, nes kitaip mes Vėl pamatysime dokumentą paskutinę minutę ir nebeturėsime laiko tarp darybininkų aptarti jo iš esmės. Mes turime E, kalbėti apie politinį e, dalyvavimą, kalbu apie tarybą, apie Europos parlamentą, tačiau kai mes kalbame apie tam tikrą instituciją, vieną turime užsitikrinti, kad e, bus tam tikra nuomonė paskilta tam tikrų nusipelniusių asmenų, kuri turės politinį svorį. Mes turėtume suvokti, kad esame kryškelėje, neturėtume prarasti to, ką išsikovojame ir taip pat norime gauti iš tarybos e, dokumentą laiku, kad visi komandos nariai galėtų e, įsigilinti. Aš kalbu, pasakau, už formalų dialogą, tačiau reikia nepamiršti ir techninio trilogo. Ja, ich glaube, bei diesem manau, kad sprendžiant šį klausimą yra ypač aišku, kad mums reikia daryti didelį skirtumą tarp to materialaus lygmens ir lygmens, kurį aš įvardinčiau kaip procedūrinis žmonių pasiryžimas išspręsti tos klausimus, priimti sprendimus. Čia nuolat vyksta turinio diskusijos. Aš nežinau, ar su turiniu yra susijusi problema. Problema neturinyje. Mano nuomonė. E, įvairūs, įvairūs dar spręstini klausimai e, gali būti, jų, jų skaičius gali būti apribotas ir mes juos, tos kai kuriuos klausimus galime išspręsti vos ne vieno trilogo e, posėdžio metu. Tarybos vadovavimas tokiam trilogui iki šiol dėja nebuvo pakankamai sėkmingas. Ir dėl to yra svarbu kas galbūt ne visiems yra aišku, kad taryboje yra e, kitų delegacijų, kurios labai sėkmingai perėmė to reikalo sprendimą. E, jos galbūt nebuvo visuomet labai aiškiai matomos, galbūt ne visą laiką e, skaidriai pateikė savo atliktus darbus, tačiau manau, kad dabar šiuo momentu yra labai svarbu išgirsti, kur, yra, kur mūsų nuomonės sutampa. Tas pasakytina ir apie mus, apie parlamentą, kadangi taryba neipatingai nuosekliai elgesi ir nelabai veiksmingai derasi. Yra labai svarbu, kad mes perimtume tą vaidmenį. Svarbu, kad parlamentas e, nesugrįžtų į ankstesnės diskusijas, kurios jau buvo, e, privedė prie kažkokių sprendimų. E, klausantis pranešėjos, ne visuomet susidaro įspūdis, kad e, mes esame pažengę E, į priekį, o iš tiesų mes esame gerokai pažengę, prisimenu prieš tai buvusius posėdžius, rengiantis prieš tai buvusiems e, trilogams ir tai, ką išdėstė koordinatoriai, buvo labai konstruktyvu, labai aišku, daug aiškiau negu tai, ką, ką, kas buvo pateikta tarybai kaip mūsų e, darbų. E, stadija, tam tikra stadija. Taigi, mums reikia efektyviau dirbti trialoge. O kalbant apie turinį, e, Manau, mums reikėtų susitaikyti su tuo, kad ta nepriklausoma institucija e, valdoma parlamento sukuria procedūras, kurios yra nepolitizuotos, nepriklausomos nuo politinių daugumų ir atitinkamai nėra e, dominuojama tokių e, daugumų, o tiesiog remiasi mūsų e, sukurta teisė, remiasi partijų statutu. E, ir e, atitinkamai viską valda. Tai, tai pasakytina tiek apie registravimą, tiek ir apie išregistravimą. Parlamentas čia prisima labai svarbu e, vaidmenį, kadangi jis gali paprieštarauti, tačiau pasiūlymas kol kas yra toks, kad mes parlamento plenarnėje sesijoje e, galėtume balsuoti dėl išregistravimo. Aš noriu pabrėžti, kad mano nuomonė tai yra protingas sprendimas. Nenoriu priminti visiems apie tai, apie ką mes jau diskutavome daugybę kartų. Uh, kad parlamentas turi sustiprinti savo vaidmenį, kad jis būtų svarbus e, pagrindinis e, sprendimo prieimėjas. Mes turime lygiai teisiškai dalyvauti prieimimo sprendimo procedūroje. Yra svarbu priimti tokį sprendimą remiantis atitinkamą teisę, teisinėmis nuostatomis. Ir aš manau, kad, e, kad mums reikėtų E, galiausiai įveikti save ir pagaliau priimti sprendimus tais esminiais klausimais, nes priešingų atveju mes sukamės ratu, nežinau, ko, kokios naudos duos techninis trilogas. Mums reikia priimti esminį politinį sprendimą. Ponas Bronks, aš jau anksčiau klausiau, ar yra skirtingi kriterijai registruojantis, registravimuisi ir finansavimui. E, dokumento tekste kalbama apie reikalavimą, kad bent jau vienas narys būtų Europos parlamento narys, tačiau ten kalbama apie tai tik tai finansavimo kontekste. Aš suprantu, kad toks yra reikalavimas ir registracijai. Jeigu taip ir yra, kokiegi yra trūkumai, jeigu partija nesiregistruoja, lyginant su tuo, kad partija registruojasi, bet negauna finansavimo. Pone pirmininkė, jūs kalbėjote apie tai, kad sprendimą dėl išregistravimo partijos reikėtų priimti remiantis balsavimo parlamente. Bet kalbant apie Europos vertybių puoselėjimą ir laikymasi, tai nėra objektivus kriterijus. Kitos partijos vertinimas yra labai subjektivus kriterijus. Aš galėčiau įvertinti daugelį Europos šalių vyriausybių kaip nedemokratiškas, bet jūs turbūt man nepritartumėte. Ta mintis, kad dauguma parlamentarų gali priimti sprendimą dėl politikų mažumos, yra akivaizdžiai neteisinga. Aš priešinosi finansavimui bet kuriai politiniai partijai. Partijos turi pačios gebėti save išlaikyti. Jeigu visos partijos registruotųsi ir gautų finansavimą, vis tik tai būtų netinkamas ir neišmintingas valstybės lėšų naudojimas. Jeigu kai kurios partijos yra finansuojamos, o kitos ne, tai yra ne tai, kad neišmintinga, tai yra korumpuotas lėšų panaudojimas. Ačiū. Kągi. Aš pasistengsiu apibendrinti ir padaryti išvadas. Aišku, yra tai, kad mes siekiame, kad politinis trialogas įvyktų greitai, bet jeigu techninis trialogas, jeigu yra noras organizuoti techninį trialogą, būtų galima tą padaryti, nes aš manau, kad būtų tinkama jį surenkti, rengiantis politiniam trialogui, kaip sakė ponia Gurmai. E, pasiūlymą surenkti techninį trilogą e, pateikė komisija. Aš manau, kad e, mes turėtume to siekti. Žinoma, kad vyks ir politinis trilogas jau greitai. Ir mes tikimės, kad techninėme trilogė bus atsižvelgta į visą tai, kas jau yra aptarta ir tikiuosi, kad bus priimti galiausiai sprendimai. Teisės tarnybos anksčiau buvo susitikę, pateikė savo nuomonę ir tą patį galima padaryti ir dabar, tačiau esmė yra surenkti kaip galima sparčiau e, politinį trilogą. Aš nemanau, nematau, kad kas nors tam prieštarautų. Ir mes baigiame svarstyti šį darbo atvarkės punktą ir šį, šį posėdį. Kitas e, posėdis yra numatytas e, lapkričio 26 dieną nuo 3 valandos ir gruodžio 16 dieną nuo 3 valandos ir gruodžio 17 dieną posėdis prasidės 9 ryto. Taip pat norėčiau pasakyti, kad šią popietę įvyks seminaras, į kurį atvyks pilietinių organizacijų atstovai. Jis yra organizuojamas pagal Lisabono sutarties 17 straipsnį atvyks nereliginių, religinių organizacijų atstovai. Ir manau, kad šis sustikimas bus labai naudingas siekiant išsiaiškinti pilietinių organizacijų nuomonės. Taigi, kaip minėjau, šis seminaras vyks šią popietę, prasidės 3 val. ir kviečiu Jūs jame dalyvauti. Ačiū.